Protokolas bus patvirtintas kitą e, sesiją ir rezoliucijos, kuriuoms buvo pritarta šiandien, bus išplatintos atitinkamiems asmenims, kurie yra paminėti tekste. Posėdis baigtas.